Po jūsų pasisakymo diskusiją baigėme, o balsavimas vyks trečiadienį vidurdienį. Norėčiau, ponios ir ponai, paminėti, kad e, posėdį tęsime kovo 11 dieną nuo 8.30 iki 14 valandos, o po to nuo 15 valandos iki 11 valandos vakaro. Darbo tvarkė yra Europos parlamento internetinėje svetainėje.